Ladies and gentlemen, can I bring... Ponios ir ponai, transporto ir turizmo komiteto posėdį pradėkime. Ir prieš tvirtinant darbo tvarkės projektą turiu liūdną žinę jums pranešti. Būtent, kad visai neseniai sužinojome, kad ponia Ulrika Batum Larson, kuri buvo Švedijos ambasadoriaus pavaduotoja ir koreper atstovė Švedijos atstovybėje, numirė lapkričio 6 dieną. Kiek žinau, ji sirgo vėžių. Taigi Jums leidus, aš norėčiau parašyti Švedijos transporto ministrui mūsų komiteto vardu laišką, išreiškiant mūsų užuojautą dėl ponios Larson mirties ir perduoti, perduoti užuojautos žodžius jos šeimos atstovams, artimiesiems, giminaičiams. Jeigu leidžiate, aš šią savaitę tą laišką ir išsiųsiu. Dėkoju. Pereikime prie darbų. Taigi, turime tvirtinti darbo tvarkės projektą, kurį visi esate gavę. Ar būtų pastabų? Jeigu ne, tuomet paliksime darbo tvarkę tokią, kokia ji yra. Antras punktas - posėdžio protokolo tvirtinimas. Turiu omenyje spalio 5-6 dienų posėdžius, posėdžių protokolus, ar galime juos patvirtinti. Panašu, kad taip, puiku. Na ir dabar kitas darbo atvarkės punktas yra keitimasis nuomonėmis su komisija dėl oro transporto keleivių teisų įgyvendinimo. Komisijos vardu yra ponia Hutman, kuri yra atsakinga už šią politikos rytį. Taigi, prašau, žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip žinote, komisija labai intensyviai dirbo keleivių teisų įgyvendinimo srityje. Pastaruoju metu transporto sektorija, oro transporto sektorius buvo rinkos atvėrimo varomąją jėgą. Dabar yra 400 oro bendrovių skraidančių į ir iš ES ir 738 milijonai keleivių keliauja į, iš ir ES viduje. Keleivių teisų srityje oro transportas irgi yra labai svarbis rytis, e, pionierinės rytis, kitoms, pavyzdys kitoms transporto rūšims. Gruodžio mėnesį keleivių teisų gyvenimo reglamentas įsigalios oro keleivių. Ir lapkričio 9 dieną taryba pasiekė politinį susitarimą dėl vidaus vandens keleivių teisų reglamento ir tikiuosi, kad ir kiti politiniai susitarimai gruodžio 17 dieną bus patvirtinti pagal mūsų pateiktas rekomendacijas ir bus dar labiau sustiprintos keliaivių teisės. Pirmiausia, pradėsiu nuo nusiskundimų dėl oro keliaivių teisių. Manau, kad į visus, visus skaičius reikia vertinti atsižvelgiant ir į keleivių, kurie e, keliauja ES skaičių, taip pat oro bendrovių skaičių. Nusiskundimų skaičius auga nuolatos. Europe Direct gavo 136 užklausimus vien tik tai rugsėjo mėnesį dėl 2000. 261-2004 reglamento įgyvendinimo. Na, o keleivių teisų reglamento įgyvendinimas pirmiausia priklauso nuo nacionalinių valdžios institucijų, jos už tai yra atsakingos buvo paskirtos nacionalinės tarnybos, kurios atsakingos už reglamento pritaikymą. Kasmet šios institucijos gauna apie 500 tūkstančių nusiskundimų, būtent tokie skaičiai iš praeitų metų, būtent dėl 261.2004 reglamento įgyvendinimo. Na ir tai, kad atsakomybė tenka vien tik tai nacionalinėms institucijoms, tai tikrai nereiškia, kad komisija absoliučiai elgesi pasyviai. Nes na, komisija labai re reguliariai organizuoja susitikimus su nacionalinėmis įgyvendinimo institucijomis, e, būtent tam, kad reglamentas ne tik, kad būtų įgyvendintas, bet kad jis būtų įgyvendintas vienodai visoje Europos Sąjungoje. Rengėme daugia šalių susitikimus ir taip pat višalius posėdžius su atskiromis institucijomis. Taip pat rengėme, rengėme dvi konferencijas dėl 261 reglamento įgyvendinimo ir taip pat kitų metų pradžioje planuojame dar vieną tokią konferenciją surenkti. Na, o pastaruoju metu, greitų metų, už dviejų savaičių, lapkričio 23 dieną įvyks susitikimas su nacionalinėmis įgyvendinimo institucijomis, kurios yra atsakingos už reglamento įgyvendinimą 1107-2006 reglamento įgyvendinimą dėl keleivių teisių, keleivių, kurie, kurių mobilumas yra pribotas. Taip pat praeitų metų kovo mėnesį vicepirmininkas Tajanis pradėjo tyrimą ir buvo surinkti visi duomenys apie problemą susijusią su bagažu oro E, transporto srityje ir e, to, toje užklausoje buvo surinkta nemažai atsakymų ir pamatėme, kad iš tiesų bagažo problema yra labai svarbi, aktuali, ją reikia spręsti. Ir matėme, kad oro uostuose 4,6 milijono, milijonai lagaminų e, e, per dešimties mėnesių laikotarpį buvo nebuvo atgabenti laiku. Taip pat vyksta trys studijos šiuo metu dėl 261 reglamento įgyvendinimo, kita studija dėl 1107 reglamento įgyvendinimo. Ir turime nepamiršti, kad šiuose reglamentuose nėra numatyta prievolė teikti ataskaitas. Taigi mes tų studijų būdų susidarysime platesnę, platesnį įspūdį apie tai, kaip yra įgyvendinami šie reglamentai. Na ir dar viena trečioji studija, kuri yra skirta nacionaliniai nuobaudų sistemai įvertinti. Būtent, būtent tokią nuobaudų sistemą turėjo įdėkti nacionalinės institucijos dėl 1107 reglamento įgyvendinimo. Na ir po, po, po to tyrimo mes pradėsime dar vieną studiją skirtą bagažo problemoms išspręsti ir po to pradėsime plačias viešasias konsultacijas dėl keliaivių teisių įgyvendinimo. Kalbu apie tris reglamentus dėl keliaivių teisių ir taip pat bus išanalizuoti incidentai susijęs su bagažo problemomis. Visos institucijos yra raginamos aktyviai dalyvauti šiuose konsultacijose. Na ir aišku, parlamento indėlis bus labai irgi aktualus šiame tyrimė. 2010 m. pradžioje komisija paskelbs šių konsultacijų išdavas rezultatus. Na ir tuomet surenksime konferenciją, kurios metu tuos rezultatus ir pristatysime. Na ir konsultacijų rezultatas, taip pat nuolatinių atliekamų studijų rezultatai taps pagrindu e, komisijai 2010 metais paskelbti publikaciją, kurioje bus viena vertus įvertinama, įvertinama oro keliaivių teisų įgyvenimo reglamentų situacija ir taip pat bus e, bandoma išsiaiškinti, kokių tolesnių veiksmų reikia, e, testinių veiksmų reikia e, po šių dviejų reglamentų gyvendinimo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū. EPP frakcijos vardu kviečiu ponę Diverą. Ačiū, ponė Utmane, kad e, atvykot pakalbėti į mūsų komitetą apie oro transporto keleivių teisų įgyvendinimą. Kaip ir daugelis mano kolegų, tikrai ir aš sulaukiau nemažai piliečių skundų dėl tokių vėlinimosi, dėl trūkstamos pagalbos. Ir iš tikrųjų dėl to, kad nesilaikoma teisų nuostatų, kurios įtvirtintos ES reglamentuose. Tad jūs minėjot reglamentą numeris 261, kuriuo numatoma visa eilė teisių. Ir šiaip jau turiu pasakyti, kad dažnai to reglamento nuostatų ne visada buvo laikomasi. Na ir dabar e, šiaip jau kalbama apie tai, kaip reglamentą įgyvendina e, tam tikros institucijos, tam tikrose šalyse, tai jos atsako už jo įgyvendinimą. Ir iš tikrųjų dažnai aiškinamos, aiškinami tie nusiskundimai tuo, kad trūksta, sakykime, darbuotojų oro bendrovėse. Ir Ir iš tikrųjų tai yra šiaip jau problema, su, su kuria susiduria nemažai keliautojų. Tad, ponė Hutmane, ar komisija, ko, ko komisija e, imsis tam, kad e, vis dėlto būtų geriau užtikrinamos oro transporto keleivių teisės? Uh, Ir be to atrodo, kad 2004 metų reglamentas neapima visų galimų atvejų. Pateiksiu du pavyzdžius. Antai vienas atvejis tai yra, kai keleiviai nukreipiami per kitus oro uostus, e, kai yra jie pasinaudoja dviejų oro linijų paslaugomis. Tai yra tokiu būdu, sakykime, oro, oro e, linijos, sakykime, dėl kurių kalties vėluojamas skrydis, dažnai atsisako keleivius apgyvendinti ir panašiai. Ir tokiu būdu iš tikrųjų e, piliečiams padaroma e, žala. Aš norėčiau, kad atsakytumėte tuos mano klausimus. Ačiū. Thank you, Mrs. Deverak. Mr. Alkad. Ačiū, ponas Alkadrui, SND grupės vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai pristatysiu situaciją ir klausimus susijusius su keliaivių teisėmis. Jūs kalbėjote apie gausius nusiskundimus, kuriuos girdime dėl keliaivių teisų. 50 tūkstančių skundų pateikiama. ir jie yra dažniausiai teikiami per nacionalinės valdžios institucijas. Jau pats skaičius rodo, kad problemų yra. Ir tos problemos priklauso skirtingiems lygmenims. Dažniausiai viskas yra susijęs su tuo, kaip mes tuos skundus surenkame. Turime surinkę bendrus statistinius duomenys, bet manau, kad Europos komisija neturi bendro situacijos paveikslo. Jie net neįsivaizduoja, kokio pobūdžio skundus žmonės teikia. Uh, džiaugčiausi, jeigu klyščiau, bet atrodo, kad trūksta bendradarbiavimo tarp nacionalinių valdžios institucijų. Mes neturim bendro, nesusidarom bendro vaizdo ir negalim padaryti teisingų išvadų. Reikėtų galvoti, kaip geriau tuos skundus surinkti, kaip centralizuoti tą visą mechanizmą, kad galėtume iš daromų klaidų pasimokyti. Be to norėčiau paklausti, ar kai kuriuose valstybėse narėse nusiskandimų gaunama daugiau negu kitur. Uh, Kaip galėtume tai įvertinti? Antra problema - dėl teisės aktų. Mums susidaro įspūdis, kaip ponas Verak sakė, kad e, tam tikrų trūkumų, problemų egzistuoja, kai kurios galimybės, e, kurios leidžia uh, avialinijoms vengti prievolių yra išnaudojamas. Pavyzdžiui, tas e, force major veiksnys yra dažnai pasitelkiamas. Taigi, kaip būtų galima tuos trūkumus pašalinti ir kaip teisės aktus būtų galima pagriežtinti. Paskutinis klausimas, kurį norėčiau pateikti. Ar bus galima gauti bendrą įvairių teisės aktų įgyvendinimo apžvalgą. Turiu galvoje teisės aktus dėl keliaivių teisų. Ir kada būtų galima tą gauti? Mano nuomonė, labai svarbu įvertinti visus susijusius elementus ir sunkumus ir suprasti, kuriuose srityse ES nėra sukūrusi pakankamai reguliuojančių teisės aktų. Važiuoju, e, lagaminų atveju artimiausiais metais mes galėtume išsiaiškinti, kur ES lygių reikia priimti kitų dar teisės aktų. Ačiū. Thank you, Ms. Alkadrai. Mrs. Hennis Plashard for the Aldi. Ačiū Alkadravi, Alde vardu, Hennis Plashard. Um, ehm, nou, ik ga niks nieuws onder de horizon uh, vertellen, want mijn collega's hebben het al aangehaald. Ačiū pirmininkė, nieko čia naujo nebepasakysiu. Jau ir taip girdėjome E, kas darosi. Aš kiekvieną savaitę gaunu daugybę skundų, sakoma, kad avialinijos bando apeiti taisyklės. Aš nesakau, kad keleiviai visuomet yra teisūs, bet daugeliu atveju jie yra teisūs, turi pagrindą skūstis. Taigi egzistuoja uh, bendravimo, komunikavimo problema ir teisės aktų neįgyvendinimo problema. Pavyzdžiui, turėtume pagalvoti apie tai, kokius, teis, kokius apibrėžimus dabar naudojame. Anksčiau esame gavę nemažai išaiškinančių dokumentų iš komisijos, kuriuose e, būdavo prašoma, kad susijusios pusės pateiktų savo galimus apibrėžimus. Pavyzdžiui, force major būdavo apibrėžiamas įvertinant abiejų pusių nuomonės. Bet atrodo, kad nieko nėra padaryta, kad realus gaunamų skundų skaičius sumažėtų pagal e, teisės aktus dėl keliaivių teksijų. Taigi, ką dabar darysime? Kokių rezultatų pasieksim kitais metais? E, kaip palaikysime ryšį su kitomis institucijomis, kokiu rekomendacijų gausime dėl tolesnių teisės aktų. Gali būti, kad tos problemos gyvos sekžimnai ir mes nesugebėsime jų atsikratyti. Aišku, tam reikia laiko, tačiau komisija nesako mums nieko naujo, mes ir taip viską žinome. Problemų atsiranda dėl apibrėžimų neiškumo. Todėl aš norėčiau ir tikėčiausi, kad komisija pradės veikti anksčiau, nelaukdama, kol bus atlikti reikalingi moksliniai tyrimai. Mes negalime toliau taip gyventi. Visi gaunami skundai vis dar egzistuoja Mes kalbame apie daugybę keleivių, tūkstančius keleivių, kurie kiekvienais metais negauna jokių kompensacijų. Negalima leisti, kad taip būtų toliau. Ar tikrai reikia laukti įvairiausių tyrimų ir apžvalgų rezultatų? Mes turim visą reikalingą informaciją jau dabar. Thank you. Mrs. Lichtenberger for the Green. Pone Lichtenberger iš Žaliųjų. Ja, um, herzlichen Dank. Um, danke auch für diesen uh, Bericht. Ačiū. Ar ačiū už pranešimą? tiesą sakant, tas pranešimas, kurį gavome, jau šiek tiek vėluoja. Ir keleivių teisių avialinijos neįgyvendina taip, kaip jos turėtų tai gyvendinti. Aš pati dažnai skraidau. Ir mano lagaminas turbūt 17 kartų buvo pradingęs per pastarosius mėnesius. Atrodo, kad tai yra įprastas reiškinys. Ir iš to galima padaryti išvadą, kad žmonės skundžiasi nebereikalo. Biurokratinės institucijos, kurios turi reaguoti į tuos skundus dėl keliaivių teisų pažeidimų, yra tokios, sudėting, to, to, dirba taip sudėtingai, kad e, laiku pateikti atsakymus į tuos nusiskundimus negalima net. Pavyzdžiui, jeigu pagalvotume apie neįgalius keleivius, nuolat susiduria tie žmonės su problemomis norėdami įvažiuoti su vežimėliu į lėktuvą. Ir kai aš e, paklausiu avialinijų, ar būtų galima ką nors padaryti, tai gaunu labai griežtą atsakymą. Sakoma, kad būtent šiuo reisu žmonės su vežimėliais negali skristi, ar vežimėlių negalima įdėti į tą lėktuvą. Ir E, atrodo, kad tie žmonės yra traktuojami kaip kažkokie keistuoliai, kurių teisės mm, valstybės institucijos bando apginti. E, reikėtų atsikreipti dėmesį visus suskandimus susijusius su tokiu reiškiniu. Formaliau, man būtų įdomu sužinoti, kaip e, yra elgiamasi tais atvejais, kaip skritai neleidžiama žmogui sėsti į lėktuvą. ir kai susidurėme su techniniais sunkumais. Kas daroma tokiais atvejais? Skundų skaičius turbūt neatspindi tikrojo incidentų skaičius, nes yra labai daug žmonių, kurie tiesiog nesivelia į tas biurokratinės procedūras ar tiesiog negali to padaryti, nes jie nuolat keliauja ir nuolat susiduria su problemomis. Todėl prašyčiau į tai atsižvelgti atliekant tyrimus. Nes aš nuolat girdžiu, kad žmonės galėtų skūstis, bet nesiskundžia, nes mano, kad nieko iš to vis tiek neišeis. Tokiu būdu žmonės tik išvaist, mano, kad išvaistytų dar daugiau laiko, bandydami gauti kompensaciją, negu ta kompensacija yra verta. O ką galim pasakyti apie valstybės narės? jos nepakankamai gerai gyventina teisės aktus. Ką čia būtų galima padaryti? Valstybės narės yra nepriklausomos organizacijos, kurios renka informaciją, ar jos tikrai yra nepriklausomas. Kaip galima jų nepriklausomai užtikrinti ir kaip keleivių teisę įgyvendinimą galime garantuoti. Kai kuriuose valstybėse narėse tų dalykų tiesiog nėra. Aš išvelgiu daugybę problemų susijusių su įgyvendinimu ir gyvendinimo užtikrinimu. Atrodo, kad viskas yra tik tuščiai surašyta popieriuje, nes nuolat žmo, keliaivių teisės yra pažeidžiamas ir nieko nedaroma, kad taip nebebūtų. Dar vienas elementas labai svarbus keliaivių teisų atžvilgių e, - bilietų kainų sažiningumas ir teisingumas. Apie tai dar per mažai kalbama. Labai daug avialinijų sako, kad už 19,99 euro jos gali nuskraidinti jūs iš Bruselio į Londoną. Tuo tarpu aš moku 130. Manau, kad čia reikėtų pagalvoti, kaip griežčiau būtų galima gyveninti teisės aktus. Nes dabar atrodo, kad e, viskas yra parašyta tik popieriuje, o praktiškai niekas neegzistuoja. Parlamentas turėtų pasirūpinti, kad taip nebelik, nebebūtų. Kai kurios avialinijos vis dažniau kai, kuriuos, kai kurias keleivių kategorijas vertina kaip ko, jų konkurencingumo trikdžius. Apie tai turėtume galvoti. Felicio. Ačiū, ponė Foster. Um, all... Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti komisijai, bet aš į šį komitetą e, matau ją e, ja, sugrįžtant su 2004 metų reglamentu E, atnaujintų. Ir aš manau, kad čia mes turim nepakankamai statistikos. Taip, kalbam apie 738 milijonų keleivių. Taip pat kalbame apie 553 tūkstančius tyrimų. Taigi, kas yra skundas, kas yra tyrimas? Gal reikėtų kalbėti apie 50 tūkstančių skundų, bet ar jie yra tyrimai? Aš pripažįstu, kad Europos komisija e, susidūrė su sunkumais gaudama informaciją iš kai kurių valstybių narių, tai jau kelia, atsitinka jau keletą metų, nes panašu, kad kai kurios valstybės narės informaciją renka kur kas geriau negu kitos. Bet turbūt neverta grįžti į šią į komitetą ir pateikinėti tik tuos skaičius. Mums, kaip Europos parlamento komiteto nariams, reikia žinoti, apie ką čia yra kalbama. Mes turime labai gerą reglamentą. Jis buvo priimtas 2004 metais. Buvo visiškai aišku, ko reikalaujama iš avelinijų ir iš kitų suinteresuotų susijusių pusių ir ką keleiviai gali gauti. Nepaisant to, dabar mes akivaizdžiai matome, kad kai kurie teisės aktai dar prieš priimant teisės aktus e, būdavo labai geros avialinijos ir žmonės buvo patenkinti jų teigiamomis paslaugomis. Bet yra kitų avialinijų, kurios tiesiog nekreipia dėmesio į priimamus teisės aktus ir vargiai rūpinasi savo keleiviais. Taigi, man atrodo, kad problema iškyla Ne tik dėl to, kad mes gaunam iš jūsų nepakankamą informacijos, gerbiamą komisijos ponę, bet ir dėl to, kad turime reglamentą, kuris nėra tinkamai interpretuojamas, kuris nėra įgyvendinamas deramai. Suprantama, didžioji dalis e, avialinijų elgesi teisingai, bet yra tokių įmonių, kurios elgesi neteisingai. Todėl mes turėtume žinoti, kurios iš jų nesilaiko teisės aktų ir kurios su savo e, klientais elgesi neteisingai. Taigi tai yra pirmas dalykas, apie kurį turėtume kalbėti. E, reikia suprasti, kad reikia imtis atitinkamai griežtų priemonių, kai tai yra reikalinga. Aš nesakau, kad nereikia tyrimų. Žinoma, reikia, bet elgtis reikia kur kas konstruktyviau. Norėčiau baigti, ponė pirmininkė, pasakydama e, šitą dėl e, jau minėto kainų klausimo. Mes žinoma, dauguma vežėjų turi labai gerus interneto puslapius. Ir atrodo, kad į pirmą puslapį pažiūrėjus, kad kainos yra puikios, bet vos tik patekus į antrą puslapį, jau nekalbant apie 23 puslapį, pamatome galutinį skaičių, kuris yra visai nepriimtinas. Su tuo negalime susitaikyti. Yra vėlinijų, kurios teikia informaciją teisingai jau ištisus metus, yra tokių, kurios apgaudinėja. Todėl čia yra iškių netitikimų ir reikėtų uh, išreikalauti, kad informacija būtų teikiama aiškiai. Todėl prašyčiau gerbiamą komisijos atstovę grįžti į komisiją, išsiaiškinti, kokia yra tikra padėtis ir suteikti mums tokią informaciją, kokios reikia. Tik tada pradėsim kalbėti, ar reikia naujo reglamento, ar kažkokiu papildymu, ar naujų dokumentų ateityje. Aš manau, kad toks mūsų pasiūlymas e, turėtų būti, bent jau iš ECR frakcijos. Mr. Kosa. Ačiū, ponas Kosa. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone, ponios ir ponai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 50 milijonų neįgaliųjų ES ir jų teisės. Pagal reglamentą užtikrinamos jų teisės. O iki šiol girdėjom, kad yra vis dėlto nemažai problemų susijusių su neįgaliaisiais žmonėmis. Antai jie yra e, diskriminuojami, tai yra jie tikrai nevienodai traktuojami. Tad pirmasis klausimas, manau, būtų toks. Ką komisija ketina, kad e, tikrai būtų galima padaryti galą žmonių su negale diskriminavimą ir kad jie tikrai vienodai būtų traktuojami kaip ir kiti keleiviai? Maničiau, rimčiausia problema tai reglamento nuostatų interpretavimas, kadangi kai kurios nuostatos labai įvairiai interpretuojamos. Vienas, vienas kalbėjusių kolegų šiaip jau kalbėjo, e, minėjo problemą susijusią su e, invalido važymėliais, kurie šiaip jau vėlgi nėra visai tas pats, kas bagažas, tačiau e, ir dažnai būna uh, kad asmuo, kuris šiaip jau reikalauja iš oro bendrovės vežimėlio, dažnai jam tai nesuteikiama. O pagal reglamentą tai yra numatoma nuostata, kad tam tikrais atvejais vis dėlto tam tikros e, paslaugos e, neįgaliesiems e, keleiviams nesuteikiamos. Antai viena Ispanijos uh, E, Ispanijos oro bendrovė šiaip jau nesuteikė paslaugos septyniems e, kurtiesiems keleiviams. Tačiau iš ties matau, kad yra e, problema susijusi su nuostatų interpretavimu. Tad dar kartą perklausiu komisijos, ką ketina daryti, kad priimto reglamento nuostatos būtų deramai interpretuojamos. Be to, kol bus priimtas kitas reglamentas Šiaip jau reikėtų dėl jo pasitarti taip pat su organizacijomis, kurios atstovauja neįgaliesiems asmenims. Labai ačiū. Toliau vicepirmininkas Kei. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai. Taip, iš ties yra E, sunkumų, tai yra čia buvo e, minėta, e, minėtas tam tikras skundų skaičius ir tikslų skaičių, šiaip jau ne visada sunku, ne visada lengva pateikti, bet galbūt jūs galėtumėt pateikti skaičių tokių nusiskundimų, kurie teig, išnagrinėjami ir duoda teigiamą rezultatą. Tai yra keliaivių vis dėlto suteikiama tam tikra teisė, tam tikra kompensacija. Kitas dalykas, ar mes žinom, e, ar, ar vis dėlto žinom, kiek konkrečiai, koks skaičius skundų susijusių su tam tikrais juridiniais dalykais. Ir trečias klausimas, susijęs su pirmoju klausimu, kokias priemonės šiaip jau komisija yra numačiusi, kad būtų deramai įgyvendintas ir laikomasi deramai reglamento nuostatų. Nes šiaip jau yra, e, matom, kad vis daugiau skundų ir kartu kita vertus matom, kad e, reglamente tarsi nėra numatytos nuostatos oro bendrovėms e, laikytis visais atvejais reglamento nuostatų. Tad čia šiuo atveju vėlgi norėčiau išgirsti tą skaičių ginčių e, teigiamai išspręstų ir vėlgi ir, ir be, be jų ne, tokių skaičių neturėdami, tai tikrai mes čia šiaip jau daugiau teoriškai tik tai diskutuosim ir dirbsim. Pone pirmininkė, labai ačiū. Aš sutinku su tuo, ką pasakė ponas Rykiai. Iš ties, čia tikrai gera proga e, užtikrinti, kad e, reglamento nuostatų būtų laikomasi, kad oro bendrovės tikrai e, atsižvelgtų į keleivių teisės ši, iš ties yra labai daug reglamentų, bet kita vertus atrodo, kad ypač tiems keleiviams, kurie ne kasdien keliauja, nedažnai keliauja, kad dažnai jiems sunku vis dėlto pasiekti, kad jų teisės būtų įgyvendinamos. Tad mes turėtume aiškiai pasakyti savo nacionalinėms institucijoms ir oro bendrovėms, kad šios turi laikytis uh, reglamento nuostatų. Antai ir kai kuriuose valstybėse narėse tos keleivių teisės įgyvendinamos per įvairias vartotojų organizacijas. E, dažnai šiaip jau. Man atrodo, tikrai geras dalykas būtų, jeigu mes šiaip jau aktyviau paremtume oro transporto keleivių teisės, jeigu būtų numatoma tam tikrų išteklių, kurių pagrindų būtų galima e, užtikrinti keleivių teisų laikymasi. Labai ačiū. Daugiau nematau norinčių kalbėti, tai norėčiau padėkoti poniai Hutman už pasisakymą. Ir pirmiausia, norėčiau štai ką pasakyti. Aš nenorėčiau štai ko Nenorėčiau, kad šis parlamentas kalbėtų apie reglamentus. Tai yra, kad šiaip jau nenorėčiau, kad mes čia kalbėtume apie tai, kad, o, kad šiaip jau oro, oro, oro pilotai uh, E, spręstų, ar, ar reikėtų atlikti skrydį, ar numatyti kompensaciją. Bet man e, visiškai aišku štai kas. Šiaip jau labai dažnai trūksta informacijos keleiviams dėl jų teisių, tai yra tais atvejais, kai skrydis vėluoja ar iškyla kitų nesklandumų. Be to, dažnai oro linijų darbuotojams trūksta žinių, e, trūksta žinių ir įgūdžių, e, žinių apie tai, kokios, kokie, kokios jų pareigos pagal reglamentą tais atvejais, kai iškyla vienokia ar kitokia problema. Ir galbūt, e, nežinau, ar čia oro linijų problema dėl to, jų, kad jų, jų darbuotojai nepakankamai, e, nepakankamai turi žinių. Bet e, iš tikrųjų labai svarbu, kad vis dėlto darbuotojai žinotų, kokio, kokios pareigos šiaip jau jiems tenka pagal, pagal reglamentą. Tad, ponia Foster, e, mes praėjusią savaitę lankėmės Mančesteryje. Tai vienas dalykas. Kitas rytis e, pavėluotų skrydžių klausimas. Ir čia buvo pasakyta. Tai yra, mums reikia pirmiausia sužinoti, ko, kokių skundų, dėl kokių dalykų daugiausia skundų pasirodo, ar pirmiausia skundų dėl pavėluotų skrydžių. Aš įsivaizduoju, kad taip ir yra. Nes, nes e, iš tikrųjų būtų naudinga turėti konkrečių skaičių padalytų pagal, kurie atspindėtų tam tikrus sektorius, ne vien tik tai bendrus skaičius apie pavėluotus skrydžius, bet kad bū, tie skaičiai rodytų, kokios oro bendrovės dažniausia e, dėl jų kalties suvėl, e, suvėlina skrydžius ar tai yra čerterinės oro bendrovės, ar tai yra mažų kainų bendrovės. Tai yra tokia informacija tikrai būtų naudinga ir turėdami ją mes tada galėtume žengti į priekį ir tada geriau suvokti vėl, su, pavėluotų skrydžių priežastis. Be to, labai didelė problema, didelis klausimas yra keleivių, keleivių nukreipimas kitais, e, kitais e, maršrutais. Ir čia šiuo atveju oro linijos linkusios uh, E, užlaikyti keleivius keturias ar penkias valandas oro uoste e, ir toliau juos įsodinti į savo, e, į savo orlaivį, užuot, užuot bendradarbiavusios su kitomis oro linijomis ir, ir nusintusios, per, perdavusios joms keleivius. Kai aš kalbu apie rerouting, apie keleivių nukreipimą, kitais maršrutais, tai turiu galvoje, kad tai turėtų būti atliekama ne tik tos pačios oro bendrovės rėmuose, bet pasinaudojant ir kitas oro bendroves. Dar tris problemas paminėsiu. Buvo paminėtos kainos. Ir iš ties e, matom tokių skelbimų, kai galima nuskristi į Dubliną už vieną eurą. Aš nemanau, kad tai įmanoma, tad mes turim pasigilinti į tuos dalykus. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas - draudimo klausimai. Ir čia turiu galvoje ypač e, tokią problemą, kuri susijusi su senyvo amžiaus žmonėms, žmonėmis. Tai yra, kai jie ne, ne visada gali susimokėti už draudimą, norėdami vykti atostogauti ar kažkur kitur. Kodėl aš tą miniu? Aš dirbu šiame parlamente jau 20 metų ir daug, daug, daugybę kartų uh, E, kalbėjo apie tai, jog reikia naujo e, kelia, ke, ke, ke, ke, keleivių teisių, e, naujo paketo. Tai yra, kuriame būtų numatyti ir draudimo klausimai. Bet vėlgi, draudimo problemos yra, kadangi yra žmonių, kurie neįstengia nusipirkti draudimo. Ir galiausia, dėl neįgaliųjų klausimo. Dabar mes gyvenam 2009 metais ir jau įžengėm į 2010 metus. Tad tikrai ar nestulbina toji aplinkybė, kad žmonėms, e, žmonės neįsileidžiami į orlaivius dėl to, kad tie žmonės yra neįgalus. Aš įsivaizduoju, tai yra tikrai Viktorijos laikų, XIX amžiaus pabaigos e, požiūris, bet to tikrai neturėtų būti du, žengiant 2010 metais. metais dėl degonės vartojimo. Ir tam tikrais atvejais, kai, kai numatomas tas degonės vartojimas, toj paslauga, tai už tai dažnai žmonės turi susimokėti. Tad man atrodo, tikrai reikia vėl grįžti, vėl peržiūrėti du, reglamento numeris 261, užpildyti jos spragas tam tikrais atvejais teisingumo teismo sprendimai irgi mums padeda. Tai yra, kai tam tikrais atvejais pasako, kad vėlavimasis ar kiti nesklandumai kyla ne dėl force major aplinkybės. Bet to norėčiau paminėti tai, ką pasakė ponia Foster. Tai yra, mes neturėtume šiaip jau pirmiausia e, orientuotis į, į gerai, teisingai veikiančias oro bendroves. Mes pirmiausia turėtume dėmesį kreipti į tas oro bendroves, kurios nesilaiko reglamento nuostatų. Bet mums reikia faktų, mums reikia statistikos ir čia šiuo atveju tikrai e, jūsų pareiga e, komisija pateikti mums faktų, pateikti statistikos. Thank you ir tada šiaip jau pavesti jau mums e, kurti tekstą. Mes turim pakankamos patirties, bet mes to negalim, negalėsim padaryti, neturėdami išsamaus vaizdo, neturėdami pakankamos statistikos. Tai yra, ar mes čia turėtume vis dėlto uh, operuoti valstybių narių lygių, ar tiesiog orientuotis į atskiras konkrečias oro bendroves, tad jūs mums turit pateikti informacijos, o mes jau atliksim savo darbą. Tad tiek, ponė Utman, gal norėtumėte atsakyti? Yes, Mr. President, I will... Taip, ponė pirmininkė, pasistengsiu sureaguoti išsakytas pastabas. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad tiesa, jog vis dar trūksta informacijos ir būtent dabar mes ketiname pasirašyti labai plataus masto informacijos teikimo sandorį, kalbant apie keleivius, oro uostus ir oro bendrovės, keitimos informaciją paktą. Dabar dėl tų klausimų, kurie nepatenka į reglamento taikymo srity. Program... Čarteriniai skrydžiai, skrydžių susijimo problema. Apie tuos klausimus mes diskutuosime viešosiuose konsultacijose, kurias ketiname pradėti, taigi informacijos tais klausimais greitai gausime. Na ir remiantis tų konsultacijų ir studijų rezultatais mes galėsime jau plačiau pasakyti, papasakoti, ar reikia koreguoti reglamentą ir įtraukti tuos, tas naujas problemas ar ne. Taip pat, kaip jau anksčiau teigiau, tai, kad reglamente nekalbama apie tai, kad privaloma teikti ataskaitas atsakingoms institucijoms. Ir tai yra, na, pagrindinė problema, bandant sukaupti skaičius ir duomenis apie reglamento įgyvendinimą. Ir e, mūsų neseniai pateiktuose pasiūlymuose mes ir įtraukėme prievolę teikti ataskaitas, nes jau, na, kaip ir pasimokėme iš praeities klaidų. Ponas Kadory uždavė klausimą apie skundų tipologiją. Galiu Jūs informuoti, kad pagrindinis, pagrindiniai incidentai, kurie buvo pranešti EDCC, yra skrydžių panaikinimai. 34,6 procentai visų e, incidentų, apie kuriuos buvo informuota, kalbėjo apie būtent e, panaikintus skrydžius. Dabar atidėti skrydžiai. Tai buvo antra problema, dėl kurios buvo skundžiamasi 32,5 procentai visų incidentų buvo su tuo susiję. Neįlaipinimas 9,3 procento visų skundų buvo su tuo susiję. Na, o dėl bagažo 5,4 procentai nu, nusiskundimų buvo su to susiję, 1,8 procento buvo susijęs su bagažo e, apgadinimu. O, o, ir 1,3 procento dėl to, kad e, lagaminai atkeliavo pavėlavę. Na ir bandoma įnešti aiškumo šiuose reglamentuose. Jau yra du teismo sprendimai. Pirmame yra interpretuojama skrydžių savoka, Antrasis sprendimas dėl neįlinių aplinkybių interpretacijos. Ir aš noriu tą paminėti dėl to, kad ponė Lichtenberger e, kalbėjo apie techninio pobūdžio uždelsimus ir tai nėra tikrai išskirtinės aplinkybės. Ir dėl to įprastinės reglamento sąlygos turi būti taikomos tokiu atveju. Dabar dėl įgyvendinimo Pirmiausia, dar noriu pakartoti, kad yra nacionalinės įgyvendinimo institucijos, tai yra būtent tos įstaigos, kurios yra atsakingos už reglamentų įgyvendinimą, būtent tai yra nacionalinės įstaigos. Taip pat valstybės narės yra atsakingos už tai, kad tos nacionalinės institucijos tinkamai dirbtų. Ir nacionalinės institucijos gali taikyti nuobaudas, sankcijas. Galiu Jūs informuoti, kad beveik visos valstybės narės jau yra taikiusios nuobodas kai, kai kurioms oro bendrovėms. Ir jeigu nacionalinės institucijos to darbo netlieka, tuomet komisija gali pradėti pažeidimų procedūrą prieš atitinkamą valstybę narę. Tačiau turi būti, turi atsiskleisti, na, toksai jau pakartotinis pareigų netlikimas. Pone Foster ir pone Lichtenberger apie, kainų, apie kainas uždavė klausimą. Atitinkamame reglamente, kuris įsigaliojo praeitais metais, apie tai yra kalbama. Taigi, tikėtina, kad situacija pagerės, kai tas reglamentas jau galutinai įsigalios bet yra ir kitų problemų, kurios ne, kurių neišsprendžia reglamentas, pavyzdžiui, priemoka už bagažą. Tas klausimas bus irgi aptariamas viešosiuose konsultacijose, kurias greitai pradėsime. Dėl skaičių, duomenų, kaip jau minėjau, daug vyksta šiuo metu įvairių studijų. Šalia tų, kurias jau minėjau, dar yra dvi studijos EASA studija, kuri dabar vyksta. Ir aš tikrai dar vėliau pateiksiu daugiau duomenų, daugiau skaičių, kai visa ta veikla jau bus užbaigta, kai tos studijos bus atliktos. Na ir aišku, įgyvendinimo lygis nėra labai geras. Mes bandome situaciją pagerinti ir šiam komitetui jau aiškinome, kad artimai bendradarbiaujame su nacionalinėmis institucijomis, valstybėmis narėmis, bandant e, parengti, suvienodinti skundų blankus, taip pat bandome išsiaiškinti, ar nebūtų įmanoma įdėkti na, tų bendrų tokių standartų standartinių blankų skundams rašyti. Na ir netgi keleiviai savo ruoštų, ne visi, aišku, yra patenkinti paslaugomis, bet ir oro bendrovės taip pat skundžiasi, kad tos nacionalinės institucijos perdėm griežtai su jais elgesi. Taigi, matyt, čia irgi reikia kažkaip surasti tą pusiausvirą. Bet tikrai, ponė pirmininkė, komisija su visais tai, tais ištekliais, kuriuos turi, bando padaryti, ką, ką, ką įmanydama ir bandome pagerinti padėtį. Ir kaip įžanginėje kalboje teigiau, mes parengsime komunikatą kitais metais, paremta visa mūsų sukaupta informacija, studijų, konsultacijų, susitikimų su institucijomis rezultatais. ir tuomet apsispręsime, ar reikia koreguoti veikiančius teisės aktus, o galbūt reikia parengti naujus teisės projektus. Dėkoju. Uh, Ačiū. Uh, man atrodo, kad dar du parlamentarai, keli parlamentarai nori pasisakyti ir aš prašau visų kolegų labai trumpai pasisakyti. Hannes Plešart ir Potter, po to ponia Foster ir dar ponia Lichtenberger, Atwall. Pone komisijos atstovė, jūs tikrai ne, neatsakėte į visus klausimus. Hanis Plešert. Na, aš žinau, kad komisija labai aktyviai dirba šioje srityje ir labai vertinu tai, tačiau mane stebina tai, kad jūs dabar pradėjote kalbėti apie e, teismo sprendimus. Bet ar tai reiškia, kad mūsų teisės aktai nėra pakankamai stiprus ir teismai turi priimti galiausiai sprendimus, kodėl mes negalime priimti racionalių, aiškių sprendimų tam, kad negalėtų jais manipuliuoti nei keleiviai, nei oro bendrovės. Mes negalime palikti tų problemų išspręsti teismams. Mes turime tas problemas išspręsti patys, parengdami tinkamus sprendimus. Pirmininkas, aš galiu irgi sureaguoti. Vienintelis būdas, kaip būtų galima užtikrinti teisės yra su, su, sumažinti tai, kas buvo parengta anksčiau. Ir e, yra tam tikrų spragų ir jos buvo išvelgtos netgi balsuojant dėl tų dalykų. Pone Foster, būtų labai naudinga, kai komisijos atstovai atvyktų į kitą mūsų posėdį ar kalbėtų kitų klausimų, kad būtų pateikiama tam tikra pažyma, trumpa pažyma, kad mes iš anksto prieš posėdį turėtumėme šiek tiek informacijos, šiek tiek detalių apie tai, ko mes prašėme. Na ir kitas dalykas dėl informacijos, apie ką jūs kalbėjote, ponė pirmininkė, dėl skrydžio laiko pakeitimo. Na, kartais oro bendrovės pasako, kad jūs negalite būti perkeliama, perkeliamas į kitą skrydį, nes tai nėra mūsų valdomas skrydis ir taip toliau. Aš norėčiau, kad visi mes reikalautumėme griežčiau, nes kai reikalauji griežčiau, tuomet ir gauni vietą tau palankiame skrydyje, nes e, iš tiesų pastebėta, kad tai yra įmanoma. Ir yra atitinkamas 2003 metų sprendimas. Pirmininkas sako, kad e, Brussels Airlines iš tiesų nežino matyti tokio sprendimo. Pone Lichtenberger, vienas klausimas. Ar pakaks tik tai komunikato? mes negalime gauti duomenų. Komisijos tose, tose studijose, rengiant tas studijas, valstybės narės turi pateikti informaciją komisijai. Mes teigiame, kad ES labai aktyvi transporto srityje. Bet šiuo konkrečiu atveju, jeigu mes parengsime tik tai komisijos komunikatą, aš manau, kad sukursime labai prastą įvaizdį visai ES. Turime į tai atsižvelgti. Ir mano klausimas štai koks. Ar nereiktų ko nors tvirtesnio, ar pakaks, pakaks to komunikato? Ponas Kadarui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš na, galėčiau pateikti dar daugiau pasiūlymų, bet yra problemų ir prieš keletą metų jau buvo kalbama apie teisės aktų gyvendinimo problemą. Taip pat buvo na, kalbama apie tai, kad reikia palaukti komisijos komunikato, išanalizuoti jį. Na ir dabar panašu, kad viskas vyksta vėl iš naujo. Ir aš tikrai labai vertinčiau realius Europos komisijos veiksmus. Uh, matome, kad sistemoje yra trūkumų ir reikia juos kažkaip ištaisyti, kažką reikia padaryti. Turime, žinoma, surinkti duomenis, juos interpretuoti, kažkaip apdoroti ir kažko imtis. O vien tik tai kalbėtis, renkti komunikatus, aš nemanau, kad to pakanka. 50 tūkstančių skundų gauta iš valstybių narių. Kas bus su tais skundais? ar tie skundai buvo išanalizuoti, ar buvo bandama suprasti, kur slypi problema. Aš manau, kad niekas nebuvo padaryta. Panas Groš. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Aš irgi manau, kad būtų galima naudoti įvairias studijas, tyrimus ir panašiai. Bet ar turime pakankamai faktų? Jeigu tų faktų yra pakankamai, komisija turi imtis veiksmų. Galbūt neverta rengti tol, tolesnės analizės, jeigu ten jau yra sukaupta pakankamai faktų. Reikia tada imtis konkrečių veiksmų, ypatingai keliaivių teisų srityje. Keliaivių teisės yra labai svarbus dalykas. Europos Sąjunga, Europos parlamentas jau nekartą apie tai kalbėjo. Ir tai reiškia, kad mums reikia, kuo galima greičiau konkrečių įgyvendinimo priemonių. Na, jeigu reikia tolesnių tyrimų, galima atlikti, atlikti tolesnius tyrimus. Pone Hutman, gal, kaip suprantu, jūs na, susidarėte įspūdį, kad parlamentarai nelabai patenkinti dabartiniu reglamentu, taip diplomatiškai tariant. E, lyg ir bandoma ieško, tikimasi daugiau veiksmų. Bet, kaip sakė ponas Kolza, reikia spręsti ir neįgaliųjų problemą. Taigi, žodį dar kartą suteikiu jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėl domenų interpretavimo. Aš manau, kad teisingumo teismas e, turi interpretuoti teisės aktus ir darantis dėl reglamento yra kartais sukūrėmi tie konstruktyvūs neiškumai. Ir turiu pasakyti, kad būtent dėl to teksto buvo diskutuojama gan sudėtingai, diskusijos buvo gan sudėtingos. Ir kažin, ar kitos diskusijos, bandant išsiaiškinti turinį, leistų mums parengti geresnį tekstą. Uh, jeigu teisės leidėjai nesusitarė, tuomet tikrai aiškumo lieka dar mažiau ir aš manau, kad teismas puikiai atlieka darbą, paaiškin, teikdamas paaiš, teisinius paaiškinimus dėl vienos ar kitos savokos. Dabar klausimas apie tai, ar pakanka bendravimo. Ir ar, atsiprašau, ar pakanka komunikato. Yra teisėkuros pasiūlymas, tačiau, kaip žinote, komisija yra patvirtinusi geresnio reglamentavimo darbo tvarkę, geresnės teisėkuros darbo tvarkę, pagal kurią mes turime surinkti atitinkamus duomenus, duomenys, informaciją, atlikti poveikio vertinimus, pas, pateikti pasiūlymą ir aš būtent paaiškinau, kodėl dabar kyla duomenų problema. Tai aišku yra reglamento silpnoji pusė, bet taipogi žinome, kad kai vyko dėrybos dėl jūrų reglamento, mums tikrai buvo labai sunku įtikinti valstybės narės, kad reikia teikti ataskaitas apie reglamento įgyvendinimą. Jos, na, tą ataskaitų teikimą vertina kaip sudėtingą administracinę naštą. Na ir mums tikrai reikėjo labai daug kovoti, kad įtrauktumėme tai į tekstą ir dėja nepavyko to padaryti, bet galbūt jeigu įtrauktume tokią prievolę, tai pagerintų keleivių teisės, keleivių teisų situaciją. Antrą kartą žmonės su negale. Klausimas apie juos buvo užduotas. Really Ar tikrai neįgaliems žmonėms mes tik tai pasakysime, kad viskas bus gerai, paskelbsime komunikatą ir viskas išsispręs. Kaip jau minėjau, studijose apie tai buvo kalbama. Taip pat bus susitikta sus, bus susitikimas su 27 valstybių narių atitinkamomis institucijomis e, ir bus aptartas šis klausimas. Taip pat tai pateks ir į mūsų kitų metų komunikatą ir bandysime išsiaiškinti, ar reglamente yra spragų ir ar nebūtų reikalinga parengti, parengti naujų nuostatų. Pone Hutman, atsiprašau, kad taip primiktinai reikalauju. Kitais metais, tai ką jūs turite omenyje, omenyje sausio ar gruodžio mėnesį, nes tai yra labai skubi problema, kurią reikia spręsti dabar. Uh, Ir būtent apie tai bando jums pasakyti parlamentarai. Jeigu jūs pasakysite kitų metų gruodžio 31 dieną, šiek, šiek tiek nuliūščiau. Jeigu jūs pasak, pasakytumėte sausio 1, aš sakyčiau, jūs esate nuostabi. Tai galbūt galėtumėte konkrečiau pasakyti, kas yra kiti metai. Pone pirmininkė, kas, nežinau, kas kitais metais bus mano komisaras. Tai bus nauja komisija, naujos sudėties komisija ir dabar labai sunku žinoti, kuomet bus parengtas šis komunikatas. Tikrai iki vasaros jis bus parengtas, bet tikrai negaliu garantuoti, kad komisija tą klausimą įtrauks į savo darbo atvarkėje. Taip, kad jis būtų išspręstas iki to momento. Pone Koza, tikrai pasistengsiu kiek įmanydamas, sako pirmininkas. Taigi tiek būtų šiam klausimui. Dabar kitas darbo atvarkės punktas - keitimasis nuomonėmis su komisija dėl judumo mieste veiksmų plano. Koordinatoriai išsakė norą aptarti šį klausimą su komisijos atstovais. Po to, kai buvo patvirtintos rekomendacijos avary pranešime ankstesnės kadencijos parlamente. Na ir ar Hutmanai, poniai Hutman taip jau labai nepasisekė, bet panašu, kad ir šiuo klausimu ji yra atsakingas asmo. Taigi, ponia Hutman, dabar jums žodis apie judumo mieste veiksmų planą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės ir vertiname tą paramą, kurią gavome iš, iš Europos parlamento dėl šitos. Ponios ir pro, ponai, jeigu norite išeiti, prašyčiau tą padaryti tyliai, neišjudinant visos minios. Ir pasišnekėti, jeigu norite, galite tai padaryti koridoriuose. Yra ten pakankamai vietos. Aš labai norėčiau, kad kiti parlamento nariai galėtų išgirsti, ką komisijos atstovė nori pasakyti. Taigi, ponė Hükman. Dėkoju. Keletoje svarbių sričių Europos komisija ir kitos institucijos nepasiekė savo tikslų. Mes galvojome apie miestų susijimą ir apie miestų judumą. Į tą strategiją susijusią su šiais klausimais įeina klimato problemos, sveikatos, ekologijos problemos, regionų raida, technologinė raida. Be to, Europos transporto politikos tikslų negalima pasiekti, neįvertinus judumo mieste nes miestų transportas yra sudėtinė ES transporto sistemos dalis. Be bejonės miestų zonos yra e, l, didžiausia, labiausiai apkrautos eismo zonos. Ir e, kalbant apie transeuropinius transporto tinklus, ES daugiausia, mėnesio, daugiausia dėmesio miestams turi skirti. E, Kaip žinote, Europos komisijos komunikate dėl transporto ateities tam yra skirta labai daug dėmesio. Ta komunikatą komisija priėmė praėjusį birželį. Todėl transporto baltosios knygos 2006 metų peržiūra pareikalavo, kad būtų pradėta diskusija dėl miestų judumo papildomos vertės. Rengiant žalėją knygą, mes plačiai tarėme su visomis suinteresuotomis grupėmis ir po žaliosios knygos paskelbimo prasidėjusi diskusija apie miestų judumo naują kultūrą leido mums geriau apibriežti tas e, zonas, kurios reikalauja veikimo iš ES pusės. Diskusija susilaukė daug dėmesio ir pavieniai piliečiai, suinteresuotos grupės prisidėdamos prie diskusijos patvirtino, kad tikimasi, jog ES labiau veiks miestų judumo srityje. Veiksmų planas buvo priimtas rugsėjo 30 dieną Ten yra siūloma 20 e, artimiausios ateities ir vidutinės trukmės e, veiksmų, kurie bus pradėti nuo dabar iki 2012 metų vykdyti. Didžioji dalis e, veiksmų ir pasiūlymų yra išdėstytos Europos parlamento balandžio mėnesio pranešime ir Europos parlamento pasiūlymai gal, veiksmų plano galutinėme tekste yra neblogai atspindėti. Mes Turime šešias komandas, kurios organizuoja tuos veiksmus ir tos šešios komandos e, pasiskirstė darbus numatytų žaliojoje knygoje. Jų darbai papildo vieni kitus, be to yra e, atsižvelgiama į kitus, kitas ES iniciatyvas, kitose srityse. Planuojame veiksmų plano įgyvendinimą pradėti 2012 metais ir tada mes nuspręsime, ar pradėsime daugiau veiksmų šioje, šioje srityje. Šešias komandas išvardinsiu. Pirmiausia, integruotos politikos skatinimas ir propagavimas. Pagrindinis šios komandos vei, pagrindinė veiklos rušis yra miestų judumo planų skelbimas. Tai yra tvaraus miestų judumo garantas. Be to bus įmamasi veiksmų dėl ryšio tarp tvaraus judumo miestuose, e, atsižvelgiant į regionų politiką ir sveikatos bei ekologinę politiką. Antra komanda didžiausia dėmesį skiria piliečiams ir ten yra kalbama apie piliečių teisės miesto viešajame transporte, e, neįgalių sutrikdyto judumo žmonių galimybės patekti ir naudotis viešuoju transporto, žaliųjų zonų prieinamumas, energiją tausojantis vairavimas ir vairavimo kultūros gerinimas bendrai. Trečia sritis, trečia komanda. Miestų transporto ekologiškumo skatinimas. Čia bus galvojama apie mažiau teršalų išmetančius ir energiją taupančias transporto priemonės, bus išnagrinėjami išorės kastų, kaštų internalizavimo um, būdai ir miestų transporto kainų nustatymo sistemos. Ketvirtas ir ketvirta komanda yra susijusi su finansavimu. Galvojame, kaip galima būtų sustiprinti ES finansavimą, pirmiausia, pagerinant dabartinius turimus išteklius, geriau juos koordinuojant, e, lengviau juos suteikiant ir aš analizuojant ateities finansavimo poreikius, galvojant apie kitas finansų perspektyvas. Penktoji tema E, čia bus keičiamasi patirtimi ir žiniomis, stengianti surinkti geresnius duomenis ir statistiką. Be to, stengsimės palengvinti keitimąsi praktiką per virtualią miestų stebėjimo observatoriją. Europos parlamentas balandžio pranešime apie tai kalbėjo. Be to, stengsimės palengvinti tarptautinį dialogą ir keitimas informaciją. Ir paskutinė komanda stengsis optimaliai išnaudoti miestų judumą, įskaitant miestų krovininį transportą ir um, pažangės transporto sistemas. Mes nelaukėme, kol bus priimtas veiksmų planas. E, ir kai kurie veiksmai jau yra pradedami gyvendinti. Per pastaruosius keletą mėnesių buvo imtasi keletas keleto veiksmų, pradėjome įgyvendinti tam tikrus miesto transporto projektus, vienas iš jų bus baigiamas jau kovo mėnesį ir dabar dar ketiname pradėti taikyti šešis atrinktus projektus. Be to jau yra pradėtos vykdyti dvi studijos, viena iš jų yra susijusi su žaliosiomis zonomis, bus įvertinta e, žaliųjų zonų miestuose e, E, panaudojimo praktika, bus teikiamas rekomendacijos, kaip tą praktiką galima keistis, leis, bus bandoma išsiaiškinti, kokia būtų teisinga pusiausvėra tarp ekologinių poreikių ir judumo poreikių. Antroji studija bus skirta bilietų ir mokėjimo sistemų saveikumui skirtingose paslaugose ir transporto rūšyse. Ir galiausiai noriu priminti, kad mes jau sukūrėme interneto svetainę, kuri padės valstybės institucijoms pirkti ekologiškus energiją taupančius automobilius, pavyzdžiui, švaresnius e, autobusus viešam transportui. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Hütman. Tarp mūsų yra regionų komiteto atstovas nes regionų komitetas paprašė, kad e, jų žmonės galėtų dalyvauti šioje diskusijoje. Ir aš džiaugiuosi, kad mes turime čia žmonių iš regionų komitetų prie, ir suteiksiu žodį jam prieš koordinatorius ir prieš komisijos atstovų dar vieną pasisakymą. Ačiū, Brainai, atsiprašau, kad vėluoju keletą minučių. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mano nuomonė turėsime sutikti su jūsų norais ir interesais galvojant apie judumą mieste, bet to turėsime galvoti apie regionų vietos ir savivaldybių interesus. Pastaraisiais mėnesiais mes e, labai glaudžiai bendradarbiavome su Europos parlamento pranešėju. Kaip žinia, yra rengiama nuomonė savo iniciatyva, pono Saveri. Ir Taip bendradarbiaudami mes stengiamės pateikti savo poziciją Europos parlamento rengiamą, nu, apie Europos parlamento rengiamą nuomonę. Be to mes stengiamės e, regionų komitetui suteikti geresnį informaciją apie e, žaliasias technologijas, apie žaliuosius planus ir Europos parlamento pranešimo idėjas. Mes dabar jau pradėjome nuomonės rengimo procesą, aš pats esu pranešėjas. Aš pateikiau diskusijų dokumentą regionų komiteto Kautek komitetui. komitetui Kita savaitė, 20 dieną, e, bus tas pranešimas svarstumas ir antrą vasario savaitę, ko te komitete, regionų komitete bus balsuojama. Ir tikimės, kad balandžio mėnesį Europos regionų komiteto plenarinis posėdis patvirtins mūsų nuomonę. Todėl aš tikiuosi, kad galėsiu uh, užmėgsti labai glaudžius darbinius santykius su transporto komitetu ir manau, kad mano nuomonėje atsispindės idėjos ir mintys, kurios jums rūpi. Tikiuosi, kad dirbsim E, abipusiai ir aš galėsiu suteikti visą įmanomą pagalbą iš vietos ir regionų perspektyvos, stengiantis padėti jūsų e, komitetui ir parlamentui formuoti nuomonės. Kaip jau buvo ką tik pasakyta, turbūt labai nesmarkiai skiriasi mūsų ir Europos komisijos nuomonės apie šį veiksmų planą. Europos komisija išgirdo, ką mes sakėme, Europos komisija klausėsi parlamento regionų komiteto Ir didelė dalis to, mes, ko mes prašėme ir dėl ko argumentavome, atsispindėjo veiksmų plane. Mums visiems buvo labai svarbu užtikrinti subsidiarumo taikymą. Komisija, mano nuomonė, veiksmų plane tai atspindėjo labai puikiai, nes e, stengiantis įtikinti vietos valdžią ir regionų administracijas buvo labai sudėtinga uh, įrodyti, kad Europos komisija, ES lygmuo turi dirbti e, transporto klausimų. Atrodo, kad čia mes labai puikiai padirbėjome ir smagu, kad veiksmų plane apie tai, apie subsidiarumą yra kalbama. Veiksmų plane yra keletas ryčių, kur aš norėčiau šiek tiek daugiau informacijos. E, šiandien transporto generaliniam direktorate aš dalyvavau vienam posėdėje, kur sakiau, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti modalinio pakeitimo klausimams Dar yra vienas klausimas, kuriam reiktų kelti daugiau e, tam tikrų minčių ir paskatų turbūt, tai yra judumo planų formavimas. Turėtume galvoti apie naujas priemonės, naujus instrumentus, kad tas miestų judumas iš tikrųjų uh, pasistumėtų į priekį. Turime stengtis integruoti judumo politiką į kitas urbanistinės politikas. Europos komisija bando e, įgyvendinti tas priemonės, kurios jau galioja. Ir manau, kad būtų galima vis tik dar kartą paaiš, pa, pažvelgti ir išsiaiškinti, kokiu naujų priemonių, pažiūrėjau, finansinių priemonių čia reikia. Kaip žinia, judumo problemų iškyla nemažai ir uh, E, neretai ta problema yra interpretuojama skirtingai. Šis veiksmų planas leis mums ją pabandyti išspręsti, iš dalies sureguliuojant tas judumo problemas, kurios egzistuoja daugumė valstybių narių, daugumė miestų. Ačiū. You, Albert, you... Labai ačiū. Taip, perduokit geriausius linkėjimus regionų komitetui. Dabar žodį suteiksiu ponui Groš. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai. Ačiū už pasisakymą šiuo klausimu, ačiū už pasiūlymą, ačiū taip pat regionų komitetų atstovui. Už tai, kad dabar mums diskutuojant šiuo klausimu e, yra tam tikrų dalykų, kuriuos mes aptarinėjom ir anksčiau. Iš tikrųjų, subsidiarumo klausimas labai svarbus ir mums. Tačiau turiu pasakyti, kad prisidengiant subsidiarumo e, subsidiarumo savoka dažnai e, nieko nenuveikiama. Todėl man, aš tikiuosi, kad šiaip jau čia tikrai teisingai interpretuojamas subsidiarumo principas. Dabar čia šiaip jau at, aš dar pasigilinau į tuos atvejus, kai negalima e, šiaip jau tikėtis ES finansavimo Jeigu mes nepakankamai aiškiai apibriešim tikslą, bet čia e, taip pat nereikėtų pamiršti ir priemonių, lėšų, kaip mes galėsim e, remti tikslo pasiekimą Ir šiaip jau galėsim, aišku, surenkti tyrimus, bet niekur toli nenueisim. Ir todėl reikia konkrečios paramos. Todėl noriu pasakyti, kad greta e, šiaip jau regionų komiteto, tai ir mūsų komitetas galėtų nemažai nuveikti šiuo klausimu. mes irgi iš tikrųjų galim tarti žodį, kaip būtų galima panaudoti struktūrinių fondų lėšas. Ir aš tikiuosi, kad lėšus, kurių yra struktūriniuose fonduose, ar ko, kaip jie bus vadinami anksčiau, e, vėliau, yra, kad, jie, kad tos lėšos bus, jas bus galima daugiau panaudoti, būtent skatinti judumą mieste, negu kad būdavo iki šiol. Dabar aš nežinau, kada bus galutinai baigtas eurovinietės paketo klausimas. Uh, bet šiaip ar taip tikrai būtų įdomu, e, įdomu pažvelgti e, į, ta, į tokį aspektą, tai yra kaip, susie, kaip įpinti judumo mieste klausimą į platesnį kontekstą. Toliau, subsidiarumas yra gerai, tačiau reikėtų taip pat laikytis ir tam tikro nuoseklumo, kalbant apie transporto rūšių pakeitimą arba tą intermodalumą. Tai čia iš tikrųjų tame dokumente turėtų atsispindėti įvairios sritis. Ir čia Europos sąjung, tai yra, mes turėtume užtikrinti nuoseklumą. Ir taip, mes pasisakom už tai, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo, tačiau vis dėlto subsidiarumo principų neturėtume, neturėtų, neturėtume būti, būti dangstumas neveiklumas. Ir mes taip pat aš pageidautume, kad e, toje bendrojoje e, įvairių sričių politikoje būtų laikomasi nuoseklumo. Na, o dabar tai, kas čia pateikta, tas judumo mieste veiksmų planas, uh, Tai e, šiaip jau tam tikrose srityse tas planas yra labai e, išsamus, tačiau pasigendu išsamumo kitose srityse. Tik tai aš pasigendu konkretumo, nes tas planas neturėtų būti kažkokia teorinė instrukcija. Turėtų būti numatytos konkrečios datos, iki kurių turėtų būti pasiekti konkretus šio plano tikslai. Dabar bendradarbiavimas su regionų komitetu yra labai gerai, tačiau aš manyčiau, kad mes galėtume tikrai už, tai yra paskatinti bendradarbiavimą ir kitose plotmėse. nereikėtų pamiršti, kad mes Europos parlamente turim taip pat e, regioninės plėtros e, komitetą, kuris irgi galėtų tinkamai dalyvauti aptarinėjant šį klausimą. Labai ačiū, ponas Alkadroj. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū pirmiausia e, komisijos atstoviai bei regionų komiteto atstovui. Šiaip jau aš nekartosiu to, kaip svarbu turėti judumo mieste veiksmų planą. Mes jau pastaruosius dviejus metus aptarinėjom to plano klausimus Ir labai malonu matyti, kad plane atsispindėjo mūsų pasiūlymai, pono Savarį, mano paties pasiūlymai. Šiaip jau komisija pateikė atsakymus truputėlį vėliau, negu kad mes tikėjomės, tikėjimų, atsakymų tikėjomės praėjusių metų pabaigoje, tačiau tai nesvarbu. Na, o tiek, kiek tas veiksmas bus reikšmingas, priklausys nuo to, kiek šiaip jau komisija e, laikysi savo įsipareigojimų, tokių ambicingų įsipareigojimų. Dabar plane pateikta nemažai konkrečių pasiūlymų, yra matytos tokios apytikrės datos, tačiau kita vertus pasigendu ir detalių. Ir todėl, kaip ir ponas Groš, ir aš tikiuosi, kad plane bus konkrečiai apibriežti tikslai ir konkrečios jų įgyvendinimų E, datos. Tad mes tikrai pasirengę irgi padirbėti iš savo pusės. Na, o dėl pirmosios fazės, tai man atrodo, prioritetas turėtų būti toks. Pirmiausia, reikėtų numatyti tokių gerosios patirties idėjų keitimasi. Antai nemažai miestų, nemažai regionų įgyvendinami bandomieji projektai, e, per kuriuos e, šiaip jau tyriamos judumo mieste problemos. O šiaip jau norint pasiekti veiksmų plano tikslų, tai pirmiausia, mums reikia sukaupti patikimą informaciją apie tai, kas įgyvendinama. Apie tai mes kalbėjom jau praeisiais metais. Turiu galvoje, kad reikia turėti patikimą statistiką tam, kad tikrai mes galėtume tikslingiau atlikti taip pat to veiksmų plano poveikio analizę. Be to, buvo paminėta, e, kalbant apie judumo mieste observatoriją, komisija paminėjo tam tikrą pagrindį, tai yra iš ankstinę fazę tos observatorijos atliekamame darbe. Tad dabartinis tas tinklas, tai, ką daro observatorija, gali būti tikrai geras žingsnis į priekį, bet kitas dalykas tiesiog įtikinti miestus ir regionus pasinaudoti tą observatoriją ar tinklu kaip tokia vieta, kurioje jie galėtų gauti informacijos apie tai, kas daroma kitur mes iš tikrųjų galėtume plačiau skleisti informaciją miestams, kad, kad yra jau va šitas paminėtas tinklalapis, iš kurio, kur, kuris galėtų padėti. Todėl aš norėčiau išgirsti, kaipgi komisija ketina to imtis, kadangi aš kaip išgirdau, supratau, kad tai ketinama daryti šiais metais. Toliau kitos priemonės. Pirmiausia, finansavimas kartu naujų technologijų dėgymo skatinimas. Tai yra tikrai irgi svarbus dalykas ir čia būtent šią prasme e, darbas ES mastu gali duoti pridėtinę vertę. Dėl finansavimo galimybių. Tai tokių galimybių yra, tik tai mes turėtume tas galimybės, pada, galimybės padaryti darnesnes ir tiesiog e, aiškiau pasakyti miestams, regionams, kur jie galėtų gauti finansavimą, kokios yra apskritai finansavimo galimybės Europos lygio. Mobilumo mieste veiksmų plane turėtų būti aiškiau apibriežti prioritetai, nes nepamirždami finansinės perspektyvos, mes tikrai turėtume tam tikriems veiksmams, tam tikriems tikslams nustatyti didesnius prioritetus. Dėl mokslinio tyrimo ir naujų technologijų įgyvendinimo, tai čia irgi reikėtų siekti darnos, saveikumo ir čia reikėtų glaudesnio komisijos atitinkamų tarnybų bendradarbiavimo. Na ir baigdamas, E, čia aš paminėjau kelias, kelis tik tai prioritetus, to prioritetų dar yra ir daugiau. Tai baigdamas norėčiau paklausti komisijos, e, kasgi ketinama daryti toliau. E, jūs paminėjot 2012 metus kaip to judumo mieste veiksmų plano įvertinimo datą, kada jūs spręsit, ar nereikės naujo veiksmų plano. Tačiau aš paklausiu dėl dabartinio plano ką konkrečiai, ką jūs ketina daryti šiais metais, ateinančiais ir metais iki 12. Aš norėčiau išgirsti, kaip jūs ketinat pateikti informaciją apie tai, kaip įgyvendinamos plane numatytos priemonės, kaip, kaip sekasi. Jūs čia antai Tai yra, me, mum, tai kaip mes sužinosim, kada, kai, kiek konkrečiai priemonės įgyvendinamos. Taip, aš sutinku, kad galbūt kartą per metus ar porą kartų per metus jūs galėtumėte atvykti, atvykti į mūsų komitetą ir atsiskaityti už tai, kaip įgyvendintos plane numatytos priemonės. Ir tokiu būdu tikrai mūsų komitetas susidarys geresnį vaizdą. Pone Maister. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Alde frakcijos vardu irgi norėčiau padėkoti komisijos atstoviai. Ačiū regiono komiteto atstovui už įsakytų e, žodžius. O aš galiu pridurti tik tai štai ką, kad labai svarbu, kad judumo mieste veiksmų plane būtų numatytos konkrečios priemonės, apie kurias būtų galima pranešinėti e, suinteresuotom šalims. Norėčiau du dalykus paminėti. Tai tvarus judumas, apie jį jau buvo užsiminta. Kai mes kalbam apie tvarumą, tai tvarumas neišvengiamai būna susijęs su aplinkosaugos klausimu. O aplinkosauga irgi yra labai svarb, svarbus dalykas e, susisiekimo, tai yra susisiekimo transporto politikoje. Kartu, kalbėdami apie tvarumą, mes turėtume taip pat įvertinti ir e, tai, kaipgi vystosi visuomenė, kaip vystosi žmonių judumo galimybės. Labai svarbu, kad žmonės gyvenantis miestuose ar kaimiškose vietovėse nebūtų priklausomi nuo, sakykime, juos neveiktų ten transporto e, problemos mes turėtume atsižvelgti į tai, kad daugės senyvo amžiaus žmonių, kad yra taip pat nemažai žmonių su fizinė negale. Ir todėl, tai turėdam, tur, turint galvoje, iš tikrųjų e, reikėtų klausti komisijos, kągi ketina komisija numatyti, ypač tokiems žmonėms, e, gyvenantiems miestuose ar kitur, e, su fiziniu, fizinė negalė. Uh, Tai yra, kas, būt, kas ketinama daryti, kad, kad e, neįgalus žmonės šiaip jau, sakykime, galėtų, žmonės su regos sutrikimais galėtų vėlgi skaityti kažkaip e, tvarkaraščius, autobusų ir panašiai. Tokia mažutė problema, bet ji yra svarbi. Tai ir, irgi yra judumo mieste aspektas. Kitas man rūpimas klausimas tai irgi veiksmų plano dalis. Turiu galvoje, kad reikėtų užtikrinti ne vien tik tai e, šiaip jau automatiškai geresnį transporto srautą, bet reikėtų užtikrinti ir transportavimo kokybę. Ir kokybė yra labai svarbi, turint galvoje tiek e, tų eismo, eismo nelaimių kiekį. Uh, sužeistų žmonių ar žuvusių žmonių eismo nelaimėse kiekį. Tad iš tikrųjų įgyvendindami veiksmų e, plano priemonės mes turėtume taip pat e, turėtume iš akių neišleisti kokybės ir, ir kartu turėti statistiką. Dabar kitas dalykas Nežinau, e, norėčiau, kad atsakytumėt mums į, į, į mano klausimą. Ačiū, ponia Lichtenberger. Ačiū labai. Atviro kosmoso idėja, aš manau, kad būtų labai sėkmingai primta. Na ir miestų mobilumo, miestų judumo e, klausimas pirmiausias yra susijęs su subsidiarumo principu. Geri aktyvūs miestai teigia, na, palikite mus ramybėje, mes patys susitvarkysime. Yra kitų, kurie teigia, kad jie jau viską yra įgyvendinę ir sistema pas juos veikia sklandžiai. Na ir panašu, kad subsidiarumo principas čia šiek tiek pakiša koją. Bet mes negalime stabdyti novatoriškų lyderių, kurie generuoja naujas idėjas. Tačiau kita vertus turime pasirūpinti, kad tie, kuriems motivacijos trūksta, kad tos motivacijos jie gautų. Ir tai, aš manau, yra svarbiausias dalykas. Mes komisijoje, na, prie bendro stalo pritraukėme daug žmonių ir manau, kad komisija turi būti už tai dėkinga. Be konkrečių tikslų, kita vertus, mes nieko nepasieksime. Na ir čia problema yra ta, kad tie, kurie atsilieka, neprisivys, jeigu nebus jiems pagelbėta, jeigu nieko nebus imtasi. Taigi norime, kad tai būtų pozityvus dalykas visiems ES piliečiams, ne tik tiems, kurie yra lyderiai, gyvena tuose miestuose, kurie užima lyderių vietą. Taigi, nepaisant subsidiarumo principo arba įdėgiant e, subsidiarumo principą, mes turime paskatinti tuos, kurie na, nieko nedaro arba įgyvenina neteisingas priemonės, kad jie imtųsi teisingų priemonių. Ir aš m, būtent ir norėčiau paprašyti komisijos plačiau papasakoti apie tai, kaip jie ketina tai padaryti. Turime puikių pavyzdžių, tačiau matyt to nepakanka, nes kai miestai sprendžia problemas, na, jie teigia, kad, na, pavyzdžiui, Sankt Peterburgė yra ledo apšalusių gatvių, e, ledų pasidengusių gatvių problemą ir panašiai, kurią reikia spręsti, bet lyg ir bandoma kartu su piliečiais tas problemas išspręsti, bet vis tiek aš manau, kad reikia siekti geresnės pažangos. Taigi be tikslų, be tam tikrų konkrečių skaičių susietų su tais e, tikslais, kažin ar to atviro metodo pagalba mes galėsime kažko apčiuopiamo pasiekti. Na ir 2012 metais, kai mes bandysime atsigręžti atgal, pažiūrėti, ar kažką esame gero nuveikę, na, kažin ką mes pamatysime. Aš manau, kad tikrai problemų miestuose yra ir reikia būti ambicingesniems. Ačiū, ponia Foster. Ačiū, pirmininkė. Labai įdomus dokumentas bandoma viską padaryti, kas yra matyti nerealu. Ir atvirai kalbant, skaitydama tą dokumentą, e, atradau daug temų, apie kurias diskutavome prieš dešimt metų šiame komitete miestų judumas ir panašiai, ir kolegė dabar apie tai kalbėjo. Aš taip pat manau, kad subsidiarumo principas čia kiša koja. Aš nieko prieš bendradarbiavimą. Ir yra regioniniai komitetai, ir žinome, kad jie susitinka, ieško geriausios praktikos pavyzdžių, bando išsiaiškinti, kas viename mieste pasiteisino, ar kas nepasiteisino. Ta, tačiau aš nemanau, kad to reikia, kad tą reikia daryti, nes tie argumentai jau iš, iš esmės yra šiek tiek pasenę. Na, išskaitydama tą dokumentą, nenoriu kažkaip žiauriai jo sumenkinti, bet vis tiek yra tokių pastabų, kurios mane baisiai stebina kaip jau sakiau, bendradarbiavimas, žinoma, puiku. Na ir viena vertus komisija teigia, kad mes norime taikyti subsidiarumo principą, tačiau bandoma likištis į visus reikalus. Pavyzdžiui, siūlomos partnerystės, kas yra neblogai. Tačiau ką tai realiai reiškia? Arba jeigu pažvelgtumėme į pirmąją temą ketvirtame puslapyje – integruotas požiūris reikalingas ne tik transporto infrastruktūros plėtrai ir taip toliau ir panašiai ten, ten teigiama. Mes tą žinome ir apie tai jau kalbėjome e, seniai apie planavimą, apie tai kalba savivaldybėse. Taigi, apie ką mes dabar kalbame? Tai jau yra savivaldybių nacionalinių vyriausybių e, kompetencijoje. Na ir penktame puslapyje trečiasis veiksmas mane nustebino, mes čia transporto komitete posėdžiaujame ir komisija remia partnerystės, kuriant sveikesnę aplinką ir bandoma kovoti su viršsvoriu ir neteisinga mytyba, bandant užkisti kelią vėžių ir taip toliau ir panašiai. Aš net nesuprantu, apie ką aš čia skaitau. Mano manimu, dokumentas, na, miestų judumas. Ir iš tikrųjų žmonės miestuose susiduria su įvairiomis problemomis. Ir aš ne, nematau, kaip šiame kontekste tie dalykai gali būti nušviečiami. Dar vienas dalykas. Ir aš keliu šios, šios klausimus dėl to, kad man jie rūpi ir aš manau, kad reikia padiskutuoti, pakalbėti apie tai, kaip būtų galima pasiekti pažangos šiuose srityse kaštai, mokesčiai. Septintajame puslapyje, pavyzdžiui, net nežinau, kad buvo e, vairuotojo pažymėjimų reguliavimo komisija įsteigta, kuri mums nurodo, kaip reikia vairuoti, kad nebūtų naudojama per daug degalų. Na, aš nežinau, čia kaip tokie keisti dalykai, aš net nesuprantu, apie ką yra šis dokumentas. Ir aišku, galime diskutuoti apie subsidiarumą, apie bendradarbiavimą, bet visiškai čia nėra aišku, koks, kokio tikslo siekiama. Mes kaip ir žinome, ko norime, ką norime pamatyti, bet šis dokumentas, na, net nežinau, kas tai yra, tai yra veiksmų planas, bet apie viską absoliučiai kalbama, perdėm plačiai, tai būtent kas yra aktualu mums, transporto komitetui, koks galėtų būti mūsų vaidmo transporto sektorėje, vaidmo, kurio galbūt mes tinkamai netliekame, ką mes galėtumėme padaryti jau antrojo, antrojoje transporto direktyvoje, apie tai yra kalbama, taigi yra pasiūlymų, yra kažkokiu tai sprendimų, kaip būtų galima tas problemas išspręsti. Ir man visiškai nėra aišku ir uh, Aš tiesiog pa, pa, pacitavau tam tikrus dalykus, kurie man buvo jokingi, nors tikrai gal jokinga ir nėra. Tiesiog man neaišku, apie ką yra šis dokumentas, apie ką jis turėtų būti. Dėkui, pirmininkė. Vandalon. Vice pirmininkas Mandala. Aš manau, kad subsidarumo klausimas yra labai svarbus. Ir galiu pridurti šalia to, ką sakė ponia Foster. Na, ne vien tik tai prieš, man atrodo, prieš dešimt metų. Aš sėdėjome, sėdėjau ten, ten pat, kur dabar e, sėdite jūs, buvau parlamentaro padėjėjas 90-metyje. Ir netgi tada tas klausimas buvo keliamas ir buvo diskutuojama, vyko pirmosios diskusijos šią temą, kaip tai susiję su subsidiarumu. Ir aš manau, kad subsidiarumas yra labai svarbu. Europoje turime būti labai atsargus, kai kalba eina apie subsidiarumą, tai yra labai reikšmingas dalykas bet turime keistis geriausiais pavyzdžiais, geriausią praktiką. Na ir tą galima daryti internetu, sukurti atitinkamą platformą. Na ir vietos savivaldybių tarybos iš tiesų yra labai kompetitingų žmonių. Jeigu jie per tą platformą galėtų na, pateikti ir dalintis geriausią praktiką su kitais miestais, aš manau, tuomet savo mieste tie tarybų nariai galėtų kreiptis į merą, į korporacijas, reikalauti, kad tie geriausios praktikos pažiūrėjai būtų įdėkti jų mieste. Na, manęs nejaudina struktūros miestuose, nes Europoje yra netiek daug miestų, kuriuos, kurie yra labai uh, E, kalnuotose vietovėse. Dauguma miestų yra na, lygumose, ypatingai Niderlandų miestai, taigi mums tos problemos kaip ir nėra aktualios, ne, nesame San Francisko miestas. Bet aš, e, ponė pirmininkė, manau, kad reiktų propaguoti dviračių naudojimą miestuose. Miestuose daug galima kur kas efektyviau ir greičiau keliauti dviračiais. Ir aš manau, kad uh, internetu mes galime paskleisti tokią informaciją, kad savivaldybės būtų raginamos pačios naudotis dviračiais ir raginti piliečius sėsti ant dviračių. Taigi aš manau, kad keistis reikia geriausią praktiką ir jau pačios savivaldybės apsispręs, ko jos nori. Aš manau, kad tai būtų pats geriausias būdas. Dėkoju, ponė Hütman, ar norite atsakyti? Gal aš galėčiau ką nors dar pasakyti, ponė pirmininkė? Norėčiau pasidalinti savo patirtimi. Esu iš miesto, kuris eilę metų buvo Europos judumo savaitės dalyvis. Ir nedaug miestų ėmėsi tos tų veiksmų, tų pastangų. Na, po to ta iniciatyva šiek tiek plačiau buvo pradėta taikyti ir aš manau, kad tikrai labai naudinga yra susitikti su tais miestais, kurie turi daugiau motivacijos. Deja, realiai situacija yra tokia, kad tokių miestų yra labai nedaug. Galbūt reikia tokių ryštingesnių politikų, kad būtų galima pagerinti situaciją. Ir na, nepaisant to, kad bandoma yra siekti didesnės integracijos, vis tiek tų pavyzdžių yra ne, nepakankamai. Na, o dėl subsidiarumo aš manau, kad be pinigų mes nieko nepadarysime. Kalbėjome apie tai, kad reikia konkrečių tikslų, terminų. Taip, tiesa, reikalingos tinkamos priemonės tam, kad mes galėtumėme daugiau investuoti į realią infrastruktūrą. Tai yra labai svarbu. Juk infrastruktūros labai yra skirtingos įvairiose valstybėse narėse. Taigi aš pritarčiau tam, kad būtų sustiprinti finansavimo instrumentai, kad galėtumėme paraginti paskatinti viešojo transporto sistemas, dviračių naudojimą ir mažiau, kad žmonės mažiau naudotųsi asmeniais automobiliais. Ačiū, ponia Hütner dabar. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju už diskusijas. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad žinoma, kad komisija yra pasirengusi atvykti čia kiek jums atrodytų reikalinga vieną ar du kartus per metus pateikti ataskaitas apie pasiektą pažangą įgyvendinant veiksmų planus. Ir taip pat labai džiaugiuosi, kad ponas Kadrui minėjo bendradarbiavimą su kitais generaliniais direktoratais, nes juk tai yra tas rytis, tas klausimas, kai ir rengiant, ir įgyvendinant reikia labai artimai bendradarbiauti su įvairiomis tarnybomis komisijoje. Ir tikrai pasakysiu, kad mes daug dirbome su regioninės plėtros generaliniu direktoratu, nes jie turi daug patirties, kaip, kaip naudoti struktūrinius fondus. Uh, Taip pat e, miestų plėtros klausimų jie yra labai kompetitingi. Taip pat bendradarbiaujame ir su sveikatos, e, aplinkosaugos, energetikos generaliniais direktoratais, protingų transporto sistemų. įgyvendinimo e, kolegomis. Na ir taip pat su žmonėmis, kurie išmano finansavimo klausimus. Subsidarumas buvo minėtas ne kartą. O aš norėčiau paaiškinti, kad subsidiarumas nereiškia, kad komisija ar ES nepakankamai dirba. Aš manau, kad pagrindiniai atsakingi asmenys yra savivaldybės, kurios žino e, miestą ir jiems reikalingos tinkamos paskatos. Na, o komisija kaip ir bando raginti miestus veikti įvairiose srityse - aplinkosauga, visuomenės veikata, transporto kamščių problemų sprendimas. Taip pat padėti, pagelbėti tiems, kurie nori dirbti, veikti per, na, tą, per finansavimą, per informacijos, duomenų perdavimą, per geriausios praktikos keitimąsi. Būtent apie tas priemonės mes ir kalbame veiksmų plane. Mane stebina tai, kad na, teigiama, kad veiksmai nėra labai konkretūs ponė pirmininkė, Europos komisija, skelbdama tokius komunikatus, turi griežtą apribojimą, kiek spaudo ženklų gali būti panaudota e, rengiant tokį komunikatą. Na ir dėl to mes negalime labai detaliai jų parengti, bet aš mielai galėčiau pateikti daugiau informacijos tiems, kuriems ta informacija yra reikalinga apie konkrečius veiksmus. Kai kurie pasisakiusieji teigia, kad argumentai yra pasenę, kad nieko naujo ten neranda. Na ir noriu pasakyti, kad ne pirmąjį kartą komisija įmasi veiksmų srityje. Šioje srityje mes miestų judumą nuo 2005 metų da, e, ne, įtraukėme į savo politikos sritį, tai tikrai nėra naujas dalykas, o nauja yra tai, kad pirmąjį kartą mes labai darniai įtraukėme tuos visus veiksmus, kuriuos įgyvendiname ir kuriuos įgyvendinsime šioje srityje. Aš manau, kad tai yra, tai yra labai na, naudinga turėti tą darnę sistemą e, apie darnų planą, apie vairias priemonės ir veiksmus. Na ir angliškoje teksto versijoje, tai yra originali teksto versija. Ir aš galvau, kad angliškai tas tekstas bus aiškus, bet aš norėčiau atsiprašyti kitų kalbų atstovų. Žinau, kad buvo problemų susijusių su vertimu. Būtent ne, visi, ne visos versijos buvo labai tiksliai išverstos ir kol kas tų lingvistinių problemų dar nesame išsprendę, bet aš maniau, kad na, angli, angliš, angliškasis teksto variantas yra suprantamas, tai yra originalioji dokumento versija. Dėl naudojimuosi dviračiais, vaikščiojimo viešojo transporto mes daug dėmesio skiriame šioms alternatyvoms ir norime taip pat informuoti, kad trys projektai apie kuriuos kalbėjau įžanginėme žodėje. Trys iš šešių projektų skirti važiavimui, dviračių naudojimui, naudojimui vieš, viešo transporto naudojimui, taip pat vaikščiojimui. Tai yra na, irgi mūsų prioritetai. Dar buvo užduotas klausimas apie asmenės, kurių judumas yra ribotas. Uh, norėčiau atkreipti dėmesį, monios Meisner dėmesį į penktąjį veiksmą ir norėčiau ją nuraminti, patikinti, kad informacija apie e, keliones bus teikiama ir akliems žmonėms, kaip yra numatyta pagal šeštąjį mūsų veiksmą. Dėkoju. Labai ačiū. Pone Hütman. puikiai e, susitvarkėte su dviem pasisakymais šiandien. Taigi, dabar viso komiteto posėdį jau kaip ir baigėme, nes visą darbo tvarkę aptarėm. Taigi, koordinatorių posėdis įvyks dabar po 5.15. Kol kas padarysim pertrauką. Dėkuoju visiems, kad atėjote į komiteto posėdį. Dėkuoju regiono komiteto žmonėms. Taigi, koordinatorių posėdis 15 po 5.